Buenos días. Bonjour. Good morning. Dear colleagues. Good morning. Labas rytas, mėly kolegos. Teskime darbą nuo tos vietos, kur sustojame vakar. Vakar vakare Mes priartėjome prie 14 klausimo, dėl jo turėtų būti balsuojama. 14 klausimas tai yra Europos pabėgėlių fondas 2008-2013 metų laikotarpiui. Pranešėjas yra ponas Klot Morajas. Nežinau, ar jis yra salėje, ar jo nėra. Nėra? Nėra. Turėtumėm patvirtinti rekomendaciją antram svarstymui. Būtent dėl šio Europos pabėgėlio fondo negavome jokių pakeitimų. Taigi galime iš karto balsuoti. Kadangi pono Morajas tarp mūsų šiandien nėra, norėčiau pasiteirauti, ar kas nors pasisakytų jo vardu. Taip, Prašom, pane Lambert. Ar norėtumėte pasisakyti? Ačiū, aš tiesiog pirmininkė norėčiau pasakyti, kad Europos pabėgėlių fondo pranešimo pakeitimai atitinka tuos pakeitimus, kurie yra Europos prieglapšio paramos biuro įsteigimo pranešime. Dėl tų pakeitimų buvo jau balsuota, taigi aš manau, kad ir ponas Morajas tam galėtų pritarti. Ačiū. Toliau panas Kašmin. Ačiū, pirmininkė. Aš pasisakau SND frakcijos vardu. Ponas Morajas yra vienas iš mūsų narių. Aš norėsiu vėliau pasisakyti jo vardu, jeigu bus klausimų. Ponas Burgos, pirmininkaujančio šalies vardu, pasisakyti nenori, galime pradėti balsuoti. Pradėkime balsuoti. Elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Algún problema? ¿No tiene tarjeta? Bueno, contaremos manualmente su voto. Mes jūsų balsą priskaitysime, jeigu jūs negalite balsuoti elektroniniu būdu. Taigi 40 balsų už, 5 prieš, niekas nesusilaikė. 41 už. Taigi galiu konstatuoti. kad pranešimas, kad šis dokumentas patvirtintas. Dabar galime perėti prie Lambert pranešimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Vėlgi toks pats rezultatas - 41 už, 5 prieš, vienas susilaikė šį kartą. Labai ačiū. Na, o dabar galime perėti prie 16 klausimą. Tai yra ES bendrosios pabėgėlių perkelimo programos sukūrimas. Pranešėjas yra ponas Rui Tavariš. Dabar balsuosime dėl 16 klausimo. Orientacinis balsavimas dėl pranešimo projekto susijusio su bendraja pabėgėlių perkelimo programa. Pradedame balsuoti. Ponas Tavareš, ar jūs norėtumėte pasisakyti? Norėčiau patikslinti, kad dabar mes balsuojame dėl pranešimo savo iniciatyvą, o paskui dėl pranešimo susijusiu su bendro sprendimo procedūra. Taip, taip ir yra. Pradėkime nuo iniciatyvos. Pradėkime balsuoti. 19 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Pritarta. 20 pakeitimas. Kas už? Prieš? Patvirtinta. Pakeitimas numeris 21. Kas už? Kas prieš? Pritarta. 22 pakeitimas. Kas už, prieš, pritarta. 24 pakeitimas. 23 pasitikslina pirmininkas. Kas už, prieš, pritarta Niekas nesusilaiko, niekas neprieštaravo, taigi patvirtinta. Dabar 24 pakeitimas. Kas prieš? Pritarta. Dvidešimt penktas pakeitimas, balsavimas dalimis. To prašė EPP, pirmoji dalis. Kas už? Ponas Tavareš norėtumėte pasisakyti? Taip, tiesiog norėčiau paaiškinti, kad kiek aš suprantu, šiuo atveju kalbama apie religinės ir etninės organizacijas, kaip kad siūlo pataisyti kaip kad siūloma pataisyti kompromisinę pakeitime. Uh, Siūloma balsuoti visų pirma dėl religinių organizacijų, tik paskui dėl etninių organizacijų. Aš manau, kad reikėtų balsuoti dėl religinių ir bendruomeninių organizacijų. Toks būtų žodinis pakeitimas. Religinės, dėl religinių ir etninių organizacijų balsuojama atskirai, bet aš dar norėčiau įtraukti ir bendruomeninės organizacijas. Pirmininkas, ar kas nors prieštarautų? Pirmininkė, nelabai supratau, ką reiškia bendruomeninės organizacijos. Panas Kašmin. Pirmininkė, norėčiau tik pasakyti komitetui, kad Junktinė karalystė egzistuoja panaši problema, kai kurios kraštutinės dešinėsios grupės save apibūdina kaip bendruomenėmis organizacijomis. Ir čia darosi viskas sudėtinga, todėl reikėtų labai atsargiai žiūrėti į šį dalyką. Aš suvokiu pakeitimo dvasę, bet galbūt būtų geriau dar į šį klausimą pasižiūrėti vėliau. Aš suprantu, ponė Tavarės, kad e, žodinis pakeitimas nepriimtas, nes išreikštas prieštaravimas, taigi ar reikėtų eiti toliau, kaip kad išdė, žiūrėti tai, kas išdėstyta raštu EPP pakeitime. E, Ponas Busutil, dėl kompromiso aš galvoju, gal būtų galima priimti, vartoti pilietinės visuomenės organizacijos. Netrodo, girdime prieštaraujančius balsus. Taigi balsuojame pagal pakeitimą, kaip kad jis išdėstas raštu pirmoji dalis. Už, prieš. Pasitikrinsime. Balsuokime elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. Ne už, o balsuokite. Balsavimas baigtas. 28 už, 17 prieš. Niekas nesusilaikė. E, pirmoji dalis patvirtinta. Pone Mišel, ačiū. Mano aparatas nesuveikė, gal per vėlai paspaudžiau, e, bet aš balsavau už. Antroji dalis. Už. Prieš. Patvirtinta. 26 pakeitimas. Už. Prieš. Patvirtintas. 27 už prieš patvirtintas. 28. Už prieš patvirtintas. 29. Už prieš patvirtintas. 30. Už prieš patvirtintas. 31 už, prieš, matau, kad priimtas. 32 kas už, prieš, mano manimu patvirtintas. 26 pastraipa. E, turime A naują pakeitimą žodžių, kurį pateikė ponas Tavarės. Kas už? Prieš. Patvirtintas. 33 pakeitimas. E, jis atkrenta. 34. 34 pakeitimas už, prieš, patvirtinta. 35 atkrenta, 36 pas už, prieš, patvirtintas. Ponas, ponas Lambrinidis, ačiū pirmininkė, turiu pakeitimą žodžiu pirmajam kompromisiniam pakeitimui su pranešėju pasikonsultavau, jis pritarė jam. Siūlau e, kompromisinio pakeitimo numeris vienas pabaigoje e, pridėti tokią frazę. Tokios programos taip pat turi būti gyvendamos ateityje pagal parlamento prašymą. Toks būtų pakeitimas žodžių. Pirmininkas, pakartokite, prašom, tekstą. Kadangi tokios problemos taip pat turi būti gyvendinamos ateityje e, pagal parlamento prašymą. Ar kas nors prieštarauja? Pakeitimai žodžių, kurį pateikė ponas Lambrinidis, jūs prieštaraujate? Ne? Jūs už. Gerai. Manau, kad pritarta. Taigi, Kas už? Prieš. Patvirtintas. 38 pakeitimas. Už. Prieš. Patvirtintas. 40. Oi, atsiprašau, 39, sako pirmininkas. Kas už? prieš, patvirtintas. 40 už, prieš, patvirtintas. 41 už, prieš, matau, kad atmestas. 42 už prieš patvirtintas. Dabar kompromisinis pakeitimas numeris 2. Kas už? Prieš patvirtintas. 30, 43, 44, 46 atkrenta. Ir e, e, dabar 45, kas už? Prieš atmestas. Dabar pirmasis pakeitimas e, konstatuojamoms dalims, kas už, prieš, patvirtinta. Antrasis pakeitimas, e, devintoji konstituojama dalis, kas už, prieš, patvirtinta. Trečiasis pakeitimas, kas už, A konstatuojamai daliai, kas už, prieš, man regis patvirtino, patvirtinom. Pono tavarės pakeitimas žodžiu. Matote, kaip jis išdėstas, kas už, prieš. Ar nereikėtų pasitikrinti? Ar reikėtų pasitikrinti? Ne, aišku, kad patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas jis atkrenta. Ar norėtumėt balsuoti už keletą pakeitimų vienu metu, ne? Gerai. Penktasis. Už. Prieš. Patvirtinta. Šeštasis už. Prieš. Patvirtinta. Septintasis už. Prieš prieš, patvirtinta. Aštuntasis už, prieš, patvirtinta. Devintasis už, prieš, patvirtinta. Dešimtasis už, prieš, patvirtinta. Vienuoliktasis už, prieš, patvirtinta Patvirtinta 12 už, prieš, patvirtinta 13 už, prieš, patvirtinta 14 už, prieš, patvirtinta 15 už, prieš, patvirtintas 16 už, prieš atmesta. 17 už prieš atmestas. Norit pasitikrinti gerai. 17 pakeitimas. Prašom balsuoti dėl 17 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 23 už, 21 prieš patvirtinta. 23 už, 21 prieš. 22 prieš. Patvirtinta. 18 pakeitimas, kas už, prieš, priimtas. Dabar Balsuojame elektroniniu būdu. Paskutinis balsavimas. Prašom pradėti. Balsavimas baigtas. 39 už, 4 prieš, 1 susilaikė. Patvirtinta. Dėkoju ponui Tavarės. O dabar balsuojame dėl pranešimo projekto. Ar norėtumėte pasisakyti, ponė Tavarės? Ne? Taigi balsuokime. Balsavimą pradedame. Antrą pakeitimą atsijėmė. Kompromisinis pakeitimas numeris vienas už. Prieš. Patvirtinta. Atmetamas 10, 11, 12, 13, 14. Pakeitimai. Pakeitimas numeris 3, jis atsimtas. Kompromisinis antrasis pakeitimas už. Prieš. Patvirtintas. 15-16 pakeitimai atmetami. Ketvirtas pakeitimas už. Prieš Gal reikia pasitikrinti? Ar nereikia, sako pirmininkas. Man regis patvirtintas pakeitimas. Pakeitimas penktas. Prieš. Patvirtintas. Pakeitimas numeris 17 už. Prieš. Man regis atmestas, sako pirmininkas. Šeštasis pakeitimas, kas už? prieš patvirtinta. Septintas pakeitimas už prieš patvirtinta. Aštuntas už prieš patvirtinta. Toliau naujos dalys ir konstatuojamosios dalys. Pirmasis pakeitimas už prieš Ar reikėtų pasitikrinti? Pirmininkas sako, kad patvirtinta. Devintas pakeitimas. Už. Prieš. Patvirtinta. Paskutinis balsavimas elektroniniu būdu. Galutinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 39 už, 5 prieš, nėra susilaikiusių, taigi pranešimo projektas. Taigi pradinis balsavimas dėl projekto baigtas patvirtinta. Ačiū. Dabar pereikime prie 18 punkto. Tai yra teisė įvertimą žodžiu ir raštu baudžiamojo proceso metu. Pranešimas pranešėja Sara Latford. Taigi dabar vyks orientacinis balsavimas ir pasisakys ponė Latford pirmiausia. Pone pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Nenorėčiau uždėlisti, bet turiu dabar progą pateikti porą pastabų. Pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai padėkoti šešėliniams pranešėjams už bendrą darbą, už labai gerą bendradarbiavimą. Jų jie man daug padėjo ir manau, kad rezultatą puikiai parodo tai, kad aš pateikiau 13 pasiūlymų dėl pakeitimų. Tai didelis skaičius Ir jis rodo, kad mes iš tiesų siekime to paties tikslo. Norėtume, kad būtų geriau įtvirtinta teisė į vertimą žodžių ir raštų baudžiamojo proceso metu. Taigi mano kolegos šešėliniai pranešėjai pritarė. Ir jūs galite pastebėti, kad daugelis pakeitimų turi žymą pranešėjo pakeitimas su pliusu, tai reiškia, kad jam pritarta. Taigi praktiškai taip pat man primtini visi kiti pakeitimai. Ir esu labai dėkinga visiems. Turiu dvi pastabas. Ir pirmoji dėl 39 pakeitimo, tai yra nauja dalis ir konstatuojamoji dalis truputį neaišku, kaip yra su kai kuriais kitais pakeitimais, nes pagal 39 pakeitimą turėtų naujoji dalis atsidurti pačiame e, dokumento teisės akto tekste, o ne rezoliucijoje. Taigi mes labai vertiname tą darbą, kurį atliko komisija ir visai šios gautą pagalbą. Ir vertiname komisijos nuostatos turinį. Tačiau norėčiau pasakyti, kad reikia visokiojopai vengti bet kokių teisinių kolizijų ir komplikacijų. Ir komisija praktiškai a, siūlo naują dalį. Bet tai komplikuos reikalą. Taigi aš iš savo pusės noriu pasiūlyti pakeitimą žodžių, kad vietoj žodžių atsižvelgiant į komisijos pasiūlymą kurie turėtų būti įrašyti direktyvos tekstą, reikėtų įrašyti atsižvelginti tai, kad komisija pateikė pasiūlymą. Aš manau, tokiu būdu mes pripažįstame ir parodome, kad labai vertiname komisijos darbą ir jos tarnybų darbą. Tačiau tokiu būdu Mano galva, mes galėsime išvengti bereikalingų teisinių kolizijų, bet tinkamai pripažinsime komisijos pasiūlymo tinkamumą ir išlaikysime procedūrinius reikalavimus. Jeigu kolegos pritartų tokiam žodiniui pakeitimui, tai tada aš linkusi pritarti šitaip žodžiu pakeistam 39 pakeitimui. Dar kita pastaba jau susijusi su esminiais skirtumais dėl trečio straipsnio šeštosios dalies, kur kalbama apie virtimą žodžiu. Šiuo atveju nuomonės radikaliai išsiskyrė ir yra pateiktas 48 pasiūlymas dėl pakeitimo, kad vertimas žodžių būtų išbrauktas. Tai padarė mano kolega panas Alvaro. Bet mano pozicija išlieka tvirta. Manau, kad reikėtų pritarti 30-ajam pakeitimui, nes tokiu būdu mes tik tai įtvirtiname vertimo žodžių galimybę. Ir pasirinkimas būtų labai aiškus. Yra dar keletas kitų pakeitimų, kuriuo buvo atsiimti, bet kitaip tai tikrai nematau jokių problemų. Ir galiausiai norėčiau atsiprašyti už tokį kiek chaotišką pasisakymą ir pateikimą žodinio pakeitimo, bet tikiuosi, kad visi suprantate, kad netai buvo lengva dirbti, kad galėtume šiandieną jau balsuoti. Ir tikimės, kad dėrybos po šio balsavimo su taryba vyks um, produktyviai. Dar kartą atsiprašau, kad pateikiu pakeitimą žodžių pačią paskutinę minutę ir tikiuosi jūsų supratimo. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū, poniai Lutford. Kaip aš suprantu, jūs pateikėte pasiūlymą dėl pakeitimo žodžių. Ar jūs norėtumėte, kad dėl jūsų pakeitimo žodžių būtų balsuota prieš balsuojant dėl visų likusių pakeitimų ir rezoliucijos? Ar jūs galvojate, kad dėl pakeitimo žodžių reikia balsuoti tada, kada mes prieisime prie atitinkamo pakeitimo. Ne, aš tiesiog noriu priminti kolegoms, kad tai yra susijęs su 39 pakeitimu, dėl kurio mes balsuosime po balsavimo dėl rezoliucijos dalių ir konstatuojamųjų dalių. Ir jeigu nebus pritarta tri, mano žodiniam pakeitimui, tai tada dėl 39 pakeitimo reiktų balsuoti atskirai dėl kiekvienos dalies arba balsuoti dėl iš dalies žodžių pakeisto 39 pakeitimo. Pirmininkas, ačiū, pradedame balsavimą, pasirenkite. 14 pakeitimas. Kas už? Prieš? Patvirtinta. 68 atsimtas, toliau 69 už. Kas prieš? Patvirtinta. 15 pakeitimas atkrenta, 16 pakeitimas už. Prieš. Patvirtinta. 17 už. Prieš. Patvirtinta. 18. Kas už? prieš patvirtinta. 19 už prieš patvirtintas. 70 tai yra kalbinis pakeitimas, mes dėl jo nebalsuosime. Toliau. Kompromisinis pakeitimas numeris vienas. Kas už? prieš patvirtinta. 71 atkrenta, kaip ir 20 atkrenta. Toliau 72. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 74 atkrenta, 73 taip pat atkrenta. Antras kompromisinis už. Kas? prieš patvirtinta. 21 atkrenta, 75 atkrenta, 76 pakeitimas. Balsuojama bus dalimis. Ne, pirmininkas atsiprašo, šis pakeitimas atkrenta. Mes turime balsuoti, balsas iš salės sako, tik už antrą dalį. Taip, turime balsuoti už 76 pakeitimą antrą dalį. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta, bet nesu tikras. Ne, patvirtinta, sako pirmininkas. Dvidešimt antras pakeitimas, kas už? Kas prieš? Trečias kompromisinis už. Prieš. Patvirtinta. 23, 77 ir 78 pakeitimai atkrenta. 24 už. Prieš. Patvirtinta. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš patvirtinta. 25, 79, 80, 81 atkrenta. Kompromisinis penktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Atkrenta 26, 82 pakeitimai. Todėl toliau 27. Kas už? Dvieš, prieš? Patvirtinta. 28. Kas už? Prieš? Patvirtinta. Šeštas kompromisinis. Kas už? Prieš? Patvirtinta. 29, 83 atkrenta. Toliau. 84 pakeitimas. Kas už? prieš. Atmesta. Bet, manau, reikia pasitikrinti, sako pirmininkas. Balsuokime elektroniniu būdu. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Tai 15 balsavo už, 26 prieš, 2 susilaikė. Atmestas pakeitimas 80. Penktas pakeitimas. Tapatus 84 pakeitimui. Todėl 30 pakeitimas dabar kas už? Prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu balsuojant, sako pirmininkas, bet pasiteiso atmestas pakeitimas. Ne, vis tik pirmininkas prašo pakartoti balsavimą elektroniniu būdu balsuojant. 15 už, 28 prieš. Atmesta. Atkrenta 86 pakeitimas tokiu būdu. Ne, pirmininkas pasiteiso. Taip, aš suklydau, sako pirmininkas, 86 kas už. Prieš. patikrinkime elektroniniu būdu. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Kas už? 25. Prieš 18 susilaikiusiųjų nėra patvirtinta. 31 pakeitimas. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 88 86 pakeitimas, sako pirmininkas, pasitaiso 87 už, prieš, patvirtinta. 32 pakeitimas už, prieš, patvirtinta. 303 pakeitimas už, prieš, patvirtinta. 305 už, prieš patvirtinta. 35 dar kartą patvirtintas. 36 balsuojama dalimis. Pirmoji dalis. 36 pakeitimo už. Prieš. Man atrodo, kad atmestas, sako pirmininkas. Broidelis už, prieš, patvirtinta. Toliau. ar atkrenta 88 pakeitimas įdomu, nes nuomonės įsiskyrė balsuojant dėl 36. Tai ar reikia balsuoti dėl 88 pakeitimo, klausė pirmininkas. Kągi, tada 89 už. Prieš. Patvirtinta. 90. Ne, jį atsėmė, sako pirmininkas. 37 pakeitimas. Už. Prieš. Patvirtintas. 91. Už. Prieš. Patvirtintas. 92. Už. Prieš. Patvirtinta. 38 pakeitimas už. Prieš. Patvirtinta. 93 pakeitimas už. Prieš. Patvirtinta. Toliau rezoliucijos dalis ir konstatuojamosios dalis. 39. Kas už? Pone Lutford, noriu priminti visiems, kad e, aš pateikiau pakeitimą žodžiu. Pone Lutford, noriu tiesiog priminti visiems, kad direktyvoje būtų sakoma taip, atsižvelgiant į tai, kad komisija pateikė pasiūlymą ir toliau kaip direktyvos projekto tekste. Ir tokiu būdu mes tiesiog konstatuojame faktą, o ne kitaip. Kas už? Prieš? Patvirtinta. Septintas kompromisinis pasiūlymas. Už. Prieš. Patvirtintas. Atkrenta tokiu būdu 40, 41, 42 pakeitimai. Pirmasis pakeitimas už, prieš, patvirtintas. Aštuntas kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Patvirtinta. Atkrenta antrasis pakeitimas. Toliau 43 pakeitimas. Kas už? Prieš. Patvirtinta. Dėl 44 nereikia balsuoti, jis tapatus 45. Už. Prieš. Patvirtinta. 46. Ne, jis tapatus 45. Toliau 47 pakeitimas. Už. Prieš. Man regis, sako pirmininkas, jis patvirtintas. 48 pakeitimas. Norite pasitikrinti, klausė pirmininkas, dėl 47, taip? Gerai, balsuojame elektroniniu būdu dėl 47 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Pakartosiu dėl 47 pakeitimo. Dvidešimt penki už, septyniolika prieš nieks nesusilaikė, taigi patvirtinta. 48 pakeitimas už prieš patvirtinta. Devintas kompromisinis pakeitimas už prieš patvirtintas. Atkrenta trečiasis pakeitimas, 49 už prieš Patvirtinta. Dešimtas kompromisinis. Už. Prieš. Patvirtinta. Atkrenta ketvirtas pakeitimas. Penkisdešimtasis pakeitimas. Už. Prieš. Patvirtintas. Penktasis pakeitimas už. Prieš. Patvirtinta. 51 pakeitimas už, prieš, patvirtinta. 53 pakeitimai tap tapatus 51, atkrenta 52, 54 ir 6 pakeitimai, balsuojame dėl 7. Už, prieš, patvirtinta. Atkrenta 55 pakeitimas. 11 kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš? Patvirtinta. Atkrenta 8 pakeitimas. 56 pakeitimas. Kas už? Prieš? Ar reikia pasitikrinti? Patvirtinta. Kągi, jeigu jūs manote, kad patvirtintas, tai taip ir pažymėsime. O devintas pakeitimas. Dėl jo balsuojam. Už. Prieš. Dešimtas pakeitimas už. Prieš. Patvirtinta. Dvyliktas kompromisinis pakeitimas. Už prieš patvirtinta. Atkrenta 11 ir 57 pakeitimai. 12 pakeitimas už prieš patvirtinta. 58 pakeitimas už prieš patvirtinta. 59 pakeitimas už prieš patvirtinta. 60 už prieš patvirtinta. 61 pakeitimas už Taip, tai pakeitimas žodžių, kurį pateikė EPP frakcija. Prieš. Patvirtinta. 62 pakeitimas, vėlgi EPP pakeitimas žodžių už prieš patvirtinta. 13 kompromisinis pakeitimas už prieš patvirtinta. Atkrenta 63, 64 už prieš patvirtinta. 65 tapatų 64 pakeitimui, 13 pakeitimas už prieš patvirtinta. 66 atkrenta, 67 pakeitimas už prieš patvirtintas. Taigi, dabar balsuojame jau dėl viso pranešimo elektroniniu būdu. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Už 37, 6 prieš, susilaikiusiųjų nėra. Taigi pranešimas tvirtinamas. Ačiū, ponė Lutford. Orientacinis balsavimas rodo, kad pranešimas tvirtinamas. Ačiū.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 Jeigu daugiau niekas neturi kokiu nors klausimu, tai galime ar baigti posėdį. Kitas mūsų susitikimas įvyks balandžio 26 dieną, 3 valandą po pietų, 20, balandžio 27 dieną. 12.30 ir balandžio 28 taip pat 12.30. Čia Briuselėje, sako pirmininkas.